kitą ketvirtadienį. Atsiprašau ponios Bacelį, kad jai teko laukti. Dabar išklausysime jūsų pasisakymų apie maisto kainas Europoje. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems mano komiteto nariams ir kitų komiteto atstovams bei komisijai, visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Komisijos nariai, būtų labai paprasta paprašyti vartotojų, kai jie paklausti vartotojų, kodėl jie perka jogurtą ar kitą produktą, ar jie perka jį dėl pakuotės ar dėl būtent todėl, kad nori to produkto. Per pastaruosius kelius, keliarius metus susidaro įspūdis, kad vartotojai perka tai, ką reklamuoja gamintojai. Bet kaina netitinka produkto vertės. Prieš 50 metų situacija buvo visiškai kitokia, o dabar ūkininkai gauna tik 50 procentų mažmeninės produkto kainos. Ir ūkininkai yra beveidžiai vartotojų akise. Jų dėrybinės pozicijos ir jų atliekamas vaidmuo yra labai mažas. Turime užtikrinti, kad sutelksime dėmesį į visas maisto grandies dalis. Reikia žiūrėti ir į mažmeninę, ir į didmeninę priekybą. Mes juk negyvename tolimuosiuose vakaruose. Mūsų ekonomika juk yra grindžiama vidaus rinkos taisyklėmis ir ši rinka suteikia augimo galimybių, jeigu tik vadovaujamasi skaidrumo principų. Šioje srityje kyla du klausimai. Visų pirma, vartotojų ir gamintojų požiūris į kokybę ir taip pat siekis priartinti vartotojus prie ūkininkų ir prie gamintojų. Turime pasirūpinti, kad ūkininkai gautų tinkamas pajamas. Tai reikėtų daryti nustatant tinkamą kainodarą ir gerinant įvairių sektorių dalyvaujančių maisto grandinėje priežiūrą. Ir čia, žinoma, mes kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, veikiančias vietos nacionalinių lygių. Taip pat nereikėtų užmiršti ir didesnių bendrovių veikiančių Europoje. Reikia neužmiršti ir darbuotojų, kurie, kurie nori dirbti pagal vidaus rinkos taisyklės, o nepaklusti didelių daugia nacionalinių bendrovių ir kartelių taisyklėms. Šiuo metu maisto kainos mažėja ir visose gamybos procesuose vyksta koncentracija, įskaitant ir nedidelės gamyklas. Taigi vyksta spekulacijos ir čia mums reikėtų tinkamos strategijos ir veiksmų plano, kad galėtume imtis priemonių šiame sektorijoje nuo lauko iki stalo. Manau, kad po priežiūros priemonių finansų sektoriuje numatymo Kitas žingsnis būtų priežiūros priemonės maisto sektoriuje. Dar viena problema yra spekuliatyvinės investicijos, mažmeninės, didmeninės priekybos sektoriai nustato kainas vartotojams. Jeigu balsuosime už šį Žemės ūkio reikalų komiteto pranešimą, tada galėsime pradėti gilintis į šiame sektoriu egzistuojančias problemas. Šis sektorius turi duoti naudos ES piliečiams, ūkininkams ir sukurti su pasitikėjimo institucijomis ir rinkos vidaus taisyklėmis jausmą. Ačiū. Na, pirmiausia, didelis ačiū poniai Bacelį ir Žemės ūkio komiteto nariams, nes anksčiau yra rengusi panašaus požiūrio pranešimą. Taigi diskusijos vyksta. Kaip žinote, dėl recesijos ypač sumažėjo daugelio ES ekonomikos sektorių veikla. Žemės ūkio sektorio vyksta tikra kainų griūtis, o tai kelia didžiulių problemų ūkininkams. Situacija ypač sunki E, tokiuose sektoriuose kaip pienas ir mėsa. Svarbu, kad vis dėlto šis sektorius veiktų efektyviai, kad būtų, galima, kad būtų galima sumažinti krizės pasiekmes žemės ūkiui, siekiant, kad vartotojai galėtų gauti maisto produktų už prieinamesnę kainą. Būtent dėl to mes ir turime kalbėti apie maisto produktų kainas. Komisija tam skiria didžiulį dėmesį. Kai dėl struktūrinių pasikeitimų vėlgi. E, gali atsitikti taip, kad kainos išauks vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Turėtų būti daroma viskas, kad būtų įmanoma išvengti tokių didelių maisto produktų kainų kilimo, kad būtų užtikrintas geresnis vartojimo kainų stabilumas. Pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl būtinybės pagerinti bendrą žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo sektoriaus e, būklę suprantu, kad geriausia ir kad e, yra būtina kuo geriau informuoti vartotoją ir kad jis galėtų įsigyti kokybiškų maisto produktų. Dar pernai komisija ėmėsi visas serijos iniciatyvų, kad būtų galima pagerinti padėtį šiuose tie bus daryta aukšto lygio grupė, kuri, ekspertų grupė, kuri pateikė savo rekomendacijas. Žalioji knyga Žemės pro, ūkio produktų kokybės buvo pateikta pernai. Uh, Komunikatas buvo paskelbtas lapkričio gruodžio mėnesiais. Komisija siū, pasiūlė tam tikrą e, darbų grafiką, kurio remianti siūloma pagerinti Europos žemės ūkio sektoriaus padėtį. Svarbiausia yra įsteigti kainų observatorijos įsteigimą. Jos funkcija ir būtų stebėti maisto produktų kainų būklę. Tuo būdu būtų galima kovoti su skaidrumo trūkumu ir leistų vartotojams geriau žinoti, kaip funkcionuoja maisto produktų sektorius. Kaip ir buvo pasakyta komunikate, mes manome, kad e, žemės ūkio produkcijos gamintojai ir pardavėjai turėtų labiau bendradarbiauti ir e, turėtų būti užtikrinamas geresnis atlyginimas už darbą ir patiktus produktus gamintojams. Reikia pasakyti, kad žemės ūkio maisto produktų sektoriaus konkurencingumas turi būti gerinamas. Yra svarbu, kad mažmenininkai galėtų remtis tam tikrą e, žemės ūkio gamybos platformą, kuri ir ateityje išliktų tvirta. Manyčiau, kad komisijos pasiūlytas darbų grafikas turi būti įgyv... gairės, turi būti įgyvendinamos. Ir taip pat turi būti atsižvelgiama į ponios Bacerį patiktas rekomendacijas. Ačiū. Dėkoju. Dėl šio pranešimo balsuosime ketvirtadienį. O dabar jau matau, kad salėje yra ponia Badie Kušiai ir ji pasisakys apie meno studijas Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkė. Šiais laikais meninis mokymas.